Ponas Soren Moisa pasitraukė iš socdemų frakcijos nuo lapkričio 22-osios ir perėjo į EPP frakciją ir jo narystė įsigaliojo lapkričio 29-ąją. Dar vienas pranešimas.